gavau šešis pasiūlymus, septynis e, e, pasiūlymus dėl rezoliucijos, balsuosime, atsiprašau, šešis, balsuosime vėliau, kai pasibaigs diskusijos. O dabar kitas klausimas, žmogaus teisų pažeidimų Bahreine. Karlui Šlyteriui pirmajam suteikiu žodį dviems minutėms. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kągi, vėl tenka mums kalbėti apie šalį, kurioje žmonės nori pasinaudoti savo žmogaus teisėmis, nori laisvai reikšti savo nuomonę, žmonės to siekia taikiais būdais. Ir po to prieš juos yra panaudojamas smurtas. Per nelik dažnai teko stebėti tokius pavyzdžius ir konkrečiai šiandien kalbame apie baraną. Bareinas ėmėsi smurtinių priemonių. Bareinė yra žmogaus teisų komisaras. Jis ten lankėsi, atliko tyrimą, tačiau norime gauti nepriklausomą analizę ir norime, kad visi neteisėtai sulaikyti asmenys būtų paleisti, nes kalėjime savo nuomonės nepareikši. Nežinome, kiek dar kartų teks to reikalauti iš kitų šalių. Tačiau rezoliucija yra vienas man patinkantis dalykas. Be kita ko, E, daroma nuorodė tai, kad nutrauktas JAV ginklo eksportas į Bareiną. Ir dabar svarbu, kad komisija rūpintųsi, jog būtų laikomis šių e, ginklų eksporto draudimo nuostatų. Mes negalime sutikti su tuo, kad režimui būtų teikiami, tiekiami ginklai, Tai yra tam režimui, kuris po to pažeidžia žmogaus teisės. Ir čia galėčiau įvardinti ir Saudį Arabiją, ir kitus, kitas regiono valstybės. Taigi raginu e, komisiją rūpintis, kad būtų kontroliuojami ginklų eksportai iš šias šalis, bet to reikia pasirūpinti, kad Bareinė būtų labiau ginamas žmonių teisės. Šalyje turi būti inicijuotas procesas, kuris leistų atsižvelgti Bareino žmonių norus. Neprimtina tai, kad Arabijos šalių pavasaris taptų žiema. Dabar ponė Dekais ir pusantros minutės. Dėkui, ponė pirmininkė. E, jeigu uh, mes galvosime, kad nieko nedarome ir negalime padaryti ketvirtadienį po pietų, tai taip nėra. Bahreinas iš mūsų daug ko tikėsi. Aš bendravau su ambasadoriumi ir uh, reikia galvoti, kaip mes, kuo mes galime prisidėti. Reikia labai aiškiai pasakyti, ką mes norime teikti savo rezoliuciją. Mes norime užtikrinti, kad aktyvistų teisės tų, kurie taikiai demonstravo, prašė daugiau demokratijos Bahreine, kad jų balsai būtų išgirsti ir mes žinome, kad jau praėjo metai nuo tragiškų įvykių įvyko tam tikrų pokyčių ir norėčiau paminėti jums du uh, pavyzdžius. E, žinome, kad e, tyrimo komisija yra įkurta karaliaus ir ji nustatė labai daug baisių faktų, pažydinėjimų, žmogaus teisų, kankinimų. Tai yra gerai, nes Ne, bet kita vertus, neaišku, ar tie uh, už tos pažeidimus bus baudžiama. Taip pat kitas dalykas, uh, visai neseniai trišalė uh, komisija buvo susitikusi įkurta prieš keletą metų, tai yra uh, komisija arba tam tikra sąjunga tarp uh, Bahreino darbdavių, darbuotojų, vyriausybės atstovų. Vakar buvo priimti tam tikri sprendimai ir uh, dėl bendravimo su vyriausybė ir tai yra teigiamas poslinkis. Galbūt mes esame e, pernelyg negatyvus, galbūt nepamirštame paminėti tokius teigiamus poslinkius. Mes, e, nežiūrint to, turime išlikti e, budrus ir žiūrėti, kaip sekasi progresyvioms paėgoms. Dabar ponas Stanukas. E, Praeitą mėnesį e, sukako metinės nuo to, kai prasidėjo taikus, taikios demonstracijos už demokratiją. Mes žinome, kad saugumo pajėgos neproporcingai naudojo jėgą prieš protestuotojus. Paskui e, žinome, kad buvo e, iš užsienio pasitelktos pajėgos E, bet e, dabar e, matome, kad bandoma palaikyti dialogą su protestuotojais. Įsteigta yra nepriklausoma tyrimų komisija, siūlomi konstitucijos pakeitimai, kad būtų galima tam tikrus klausimus išspręsti. Žmogaus teisų socialinės prietros atitinkama agentūra įkurta. Tai rodo, kad bandoma atkurti piliečių teisės ir tikimės, kad bus laikomas aukščiausių žmogaus teisų standartų. E, ECR frakcija ragina Bahreino valdžią e, laikyti žmogaus teisų pagrindų laisvių, taip pat leisti į šalį atvykti užsienio žurnalistams ir tarptiniams žmogaus e, teisų organizacijoms, kad baudžiamasis tyrimas, kuris dabar vyksta, gali, galėtų būti stebimas trečiųjų šalių atstovų ir mes tikimės, kad nepriklausomi stebėtojai galės stebėti šį procesą. Dabar žodis ponui Predai. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pirmiausia pasveikinti šiandienės diskusijas, kur aptariama situacija Bahreine, nes aš manau, kad ši šalis buvo šiek tiek užmiršta arabų pavasario kontekste, nes praėjo metai po to, kai vyko protestai toje šalyje ir ne, ne, nebuvo sulaukta tarptautinės bendruomenės reakcijos. Europos parlamentas šiose, šiandien diskusijose, šiomis diskusijomis įrodo, kad e, tikime šios šalies raida, kad e, turime pasmerkti smurtą ir žmogaus teisų pažydinėjimus Bahreinė, ypatingai saugumo pajėgų naudotą smurtą prieš piliečius tas procesas yra negražinamas ir protestų už demokratiją procesas yra gyvybingas. Bareino valdžios institucijos pažadėjo siekti pažangos žmogaus teisės rytyje ir buvo imtasi konkrečių priemonių, buvo įsteigta nepriklausoma tyrimų komisija. Ačiū. Pone Veržė, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Yra šalių, kurie tikrai susilaukia mažiau dėmesio nei kitos ir Bahreinas yra viena iš jų. Tuniso revoliucija, revoliucijos kontekste Bahreino įvykiai nebuvo tokie aktualūs, tačiau iš tiesų buvo imtasi opres, represinių priemonių, kurios buvo labai akivaizdžios ir mes turime kuo galima griežčiau pasmerkti tokius reiškinius ir veiksmus. Tačiau nepritariu kai kurių kolegų optimizmui. Pažadų buvo, tačiau represijos vis tiek taikomos ir praeitų metų vasario 14 dieną išventėme pirmąjį visuomenės judėjimo metinių jubiliejų. Profsąjungos, profsąjungų atstovai vis tiek yra baudžiami karo tribunoluose, sveikatos priežiūros darbuotojai ir paprasti piliečiai, taip pat žurnalistai. Tūkstančiai žmonių buvo atleisti dėl to, kad dalyvavo manifestacijose ir kol kas jiems nebuvo leista pradėti dirbti. Šimtai e, studentų negali grįžti į mokymo įstaigas. Bahreino vyriausybė reikalauja, atsisako priimti jungtinių tautų specialų įgaliotinį. Taip pat reikia pasmerkti tam tikrų ES valstybių narių ginklų susitarimus su Bahreinu. Ir ši vyriausybė taip pat gauna paramos iš kai kurių valstybių apmokant savo specialiasias pajėgas. Didžioji Britanijos, Didžios Britanijos vyriausybė daro tą patį. ES įmonės irgi veikiančios Bahreine atleido tuos darbuotojus ir jiems neleido grįžti į darbą. Taigi šią rezoliuciją mes privalome daryti spaudimą Bahreinui ir skatinti žmogaus teisės. Ačiū. E, Dabar ponia Sakė, vieną minutę. Dėkoju. Pirmininkė, e, Bahreino vyriausybė prisidėjo prie e, tarptautinio verslo forumo, finansavo šiais metais e, Bet e, reikia prisiminti, kad, da, kad e, Bahreino valdžią galėsime gerbti tada, kai ji laikysi žmogaus teisių. Šalis riboja žodžio laisvę. Atleidžiami žmonės, kurie išreiškia savo nuomonę. Tokioje aplinkoje neįmanoma e, plėtoti verslo. Protestai susilaukia smurtinės reakcijos. Tokia aplinka nėra patraukli įtampa tarp sunitų ir šytų didėja. Ir man atrodo, kad tai e, konfliktas šioje šalyje gali būti laikomas kaip Saudo Arabijos e, netiesiogiai plėtojamas konfliktas e, tarp jos ir Irano. Valdžia labai daug priemonių naudoja siekdama užgneušti žmonės reikėtų, kad valdžia dabar pademonstruotų, jog yra tikrai įsipareigojusi gerbti žmogaus teisės, plėtoti verslą. Reikėtų, kad būtų e, politiniai kaliniai paleisti ypač du aktyvistai Kavaja ir Abu Deba. Dėkoju dabar ponia Makovė apie pavardų. Vieną minutę. Uh, e, Bahreine buvo užgniauštos demonstracijos, taikios demonstracijos. E, nepriklausomai, ne, nepriklausomai nuo to, kad nepriklausoma komisija rekomendavo e, pakeisti praktiką, tačiau smurtas E, tęsiasi. 75 e, žmonės mirė po to, kai buvo atšaukta karinė padėtis e, pernai birželio mėnesį. Daug mirčių matėme ir po gruodžio 11-osios. Bahreino valdžia turėtų nebetaikyti smurtinių priemonių prieš taikius demonstrantus. Reikia, kad būtų nutraukti nesažiningi, neteisingi teismai prieš politinius aktyvistus, gydytojus, kariniuose ir kitose teismuose. E, tie, kurie netaiko sąžininko teismo principų, turėtų būti patys patraukti atsakomybėn. Reikia, kad būtų nutrauktos represinės priemonės cenzuruojant internetą. Žinoma, kiek daug interneto svetainių užblokuotos Bahreine. Europos parlamentas turėtų pareikšti tvirtesnę poziciją, o ES turėtų e, sustiprinti spaudimą Bahreino valdžiai reikalauti, kad ji įvyktų savo pažadus dėl e, žmogaus teisų pažeidinėjimų e, ir demokratijos. Dabar, ponia. E, Geringer, vienai minutė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. E, Baranų žmonės įkvėpė protestuotojų sėkmė Tunise ir Egipte, taigi jie išėjo gatves ir prasidėjo protesto banga. Protestuotojų tikslas buvo at... įkurti konstitucinę monarchiją. Na, o prie žmonės buvo įvykdytas brutalus išpoliai, 60 žmonių žuvo ir Barano valdžios institucijos ir toliau taiko smurtinės priemonės prieš savo žmonės, cenzuruoja žiniasklaidą ir internetą, apribotas susitikimų, susibūrimų bei laisvo judėjimo laisvę. Taigi raginame, kad Bereino valdžios institucijos nutrauktų šiuos smurtinius veiksmus ir taip pat būtų atkurtos pagrindinės teisės. Taip pat raginame pradėti konstruktyvų dialogą su Beraino uh, e, žmonėmis, visuomenė tam, kad būtų rasti konstruktyvus sprendimus. Dėkuoju dabar, ponė Ohiland. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Bereinas uh, e, jau patyrė gerokus pokyčius. Na ir dabar prasidėjus gyventojų protestams šalis ėmėsi reformuotis, tačiau reformos, reformų nevainikuos sėkmė, jeigu valdžioje ir toliau išliks tie, kurie kalti dėl smurto prieš gyventus, jeigu jie nebus patraukti į teismą. Taigi raginu, kad Bareino valdžios institucijos patrauktų atsakomybent kaltuosius dėl suėmimų ir E, nužudimu, taip pat, kad būtų užtikrintas protestuotojų teisės. Bahreino valdžios institucijos padarė daug klaidų ir neslaik. Taigi, Bahreino valdžios institucija turi pasimokyti ir nebejuoju, kad tik reformų keliu Bahreinas galės žengti link demokratijos. Dėkuoju, ponas Kaminskis, vieną minutę. Pone pirmininkė, kolegos esu giliai sutikinęs, kad nėra pasaulyje tautų, kurios nenori gyventi demokratiją ir nėra žemėje tokios vietos, kur nėra prielaidų demokratijai sužydėti. Tai rodo uh, pa, m, arabų pavasaris ir dabar nauji šviežyviai papūtė ir bareinė. Bareino žmonės norėjo reformų. Uh, E, vyriausybė pažadėjo tam tikras reformas, tačiau Bareino e, vyriausybės žingsniai buvo pernelik nusaikus, jų nepakako. Taigi e, tai, kas vyksta Bareinė, verčia labai susirūpinti. Nepriklausomiems žurnalistams neleidžiama atvykti į Bareiną. Ir tai pakerta pasitikėjimą Bareino vyriausybės pažadais. Mes negalime kalbėti demokratiją ir laisvę, jeigu už nužudimus atsakingi žmonės yra nepatraukiami atsakomybėn. Ponas Paška, dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Praeitais metais arabų pavasario metu prasidėjo protesto banga ir Bareinė. Pasiekoje, jos pasiekoje keletas žmonių žuvo ir daugelis buvo sulaikyti. Bareino karalius e, įsteigė nacionalinį komitetą ir dabar tenka konstatuoti, kad penki žmonės buvo nužudyti, o politin, prieš politinius aktyvistus buvo panaudotas smurtas. Daugelis žmonių labai nesažininkose teismo procesuose buvo nuteisti, o tas minėtas komitetas siūlė įsteigti tyrimo organą, kuris įsigilintų visus atvejus. Taigi manome, kad Bareinė reikia siekti socialinio konsensuso bei konstruktyviai diskutuoti. Aš manau, kad ir ponas, ir Bereino karalius turi tai suvokti, dabar ponas Obermairis. Dėkoju, ponė pirininkė. Taip, dėje iš arabo pavasario dabar mm, tapo Arabijos žiema. Tie įvykiai Sirijoje, Libijoje, atrodo taip pat ir. Um, Egipto koptų krikščionių nužudimai, dabar tai, kas vyksta į Bareinę, tai liudyje. Na ir Bareinė taikių protestų metu žuvo daugiau nei 45 žmonės, o šeštadienį policija prieš taikius protestuotojus panaudojo um, ašarinės dujas. Taigi, e, teikdama ginklus Bareino vyriausybė ir JAF yra netiesiog įsitraukusi į šį konfliktą. Eksportuodama ginklus į Bareiną, JAV pasirūpina, kad vyriausybinės pajėgos yra stipresnės už protestuotojus ir atrodo, kad demokratijos e, procesas Bareinė įstriks. Taigi Bareinė e, protestuotojai reikalauja konstitucinės monarchijos reformų, demokratizacijos ir ES turi tai žiūrėti rimtai, nes negalime leisti, kad dviem skirtingų mastelių būtų matuojama pažanga Arabijos pavasario šalyse. Ponas Kelis. Tai yra viena varganiausių šalių tai nėra varganiausia šalis ir demokratija ten nėra visiškai paminta, tačiau tie klausimai, kuriuos šiandien aptarėme, yra labai aktualūs. Tikimės, kad po priemus mūsų rezoliuciją bus padarytas spaudimas Bahreino valdžios institucijoms imtis tinkamų reformų. Nepriklausomos tyrimų komisijos įsteigimas yra sveikintinas žingsnis, tačiau kol nebus įgyvendintos priemonės, kol nebus pasiekta rezultatų, tai neturės jokios vertės. Ypatingai, jeigu nebus patraukti atsakomybėm tie žmonės, kurie yra, yra pažeidę tą žmogaus teisės. Bahreino žmonės turi teisę taikiai protestuoti ir tie, kurie dalyvavo taikiuose protestuose, turi būti išlaisvinti. Ypatingai tie, kurie prarado da darbą dėl to, kad dalyvavo taikiuose protestuose, turi atgauti savo darbus ir ypatingai turime stabdyti karinės įrangos pardavimą Bahreinui tokiu būdu pasiektumėme tikrai nemažai. Ačiū. Spontaniški pasisakymai. Pone Esaja, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Saugumo padėtis Bahreine vis dar nestabili. Pajėgos, saugumo pajėgos ir demonstruotojai nuolatos įsivelia į konfliktus Lapkričio mėnesį buvo paskelbta ataskaita, kur teigiama, kad plačiai buvo naudojami kankinimai prieš demonstruotojus ir kad tie dalykai nesiliovė. Niekas nebuvo padaryta, atsižvelgiant į rekomendacijas, kurias pateikė tyrimų komitetas. Toliau pažydinėjimos teisės, kai kurie įkalintieji yra kankinami, ir buvo, buvo reikalaujama, kad būtų nutrauktos demonstracijos. Tačiau aš nemanau, kad mes galime tiesiog stebėti ir iš, iš viską iš šalies. Ačiū, ponė Gomes. Vieną minutę. Mūsų rezoliucija yra gerai subalansuota ir buvo imtasi žingsnių, buvo įsteigta nepriklausoma tyrimų komisija, Reikia pripažinti, kad e, tikrai buvo daug e, kankinimo ir nepateisinti įkalinimai. E, rezoliucija taip pat pripažįstama, kad nepakankamai buvo padaryta, kad būtų reformuotos institucijos, taip pat nebuvo paleisti politiniai kaliniai. Praeitą savaitę Briuselėje mes susitikome su grupė moterų iš Bahreino, iš įvairių religinių konfesijų. Jos atvyko pasakyti, kad tos demonstracijos, demonstracijomis buvo manipuliuojama, manipuliavo juodosios pajėgos, kažkokios neaiškios juodos jėgos. Taigi, kodėl Bahreina, Bahreinas ne, neįsileidžia nevyriausybinio organizacijų žurnalistų į savo šalį? Kodėl jungtinių tautų speci, specialus įsigaliotinis kankinimo klausimais neįleidžiamas į Bahreiną? Bahreinas nepakvietė jungtinių tautų specialaus komiteto, kuris turi atvykti ir išsiaiškinti, kas, kas įvyko. Mūsų vyriausiai galiotinė turi reikalauti, kad būtų atliktos atitinkamos reformos ir kad būtų išspręstos problemos ir kad valstybės narės reikal, laikytųsi bendros pozicijos reikalavimų dėl ginklų eksporto, kad europiečiai neprisidėtų prie tų nusikaltimų, kurie vyksta Bahreine. Dabar žodis ponė Nikolai, vienai minutė. Dėkuoju, pirmininkė. Manau, kad Bahreinas yra tipinis atvejis. Nežengiama pakankamai į priekį, e, nors to reikalauja tarptautinė bendruomenė, e, netgi žengiama atgal. E, pernai nepriklausoma tyrimų komisija pateikė savo išvadas. Ir ten buvo labai aiškiai pasakyta, kad nesilaikoma tarptautinių uh, standartų teismuose, pavyzdžiui, karalius e, paskyrė kitą komisiją, kuri turėtų e, pasiūlyti reformas. E, jis, šis planas, tie pasiūlymai bus pateikti kovo 20 dieną ir dabar reikia palaukti pasižiūrėti, ar tikrai Bahreinė yra politinė valia tą daryti ar tęsis, ar bus nutrauktos, e, nutraukti žmogaus teisų pažeidinėjimai, ar tęsis e, smurtas. Aš sveikinu šią rezoliuciją ir tikiuosi, kad Bahreinas nežengs atgal. Dabar žodis ponė Korholai. E, Dėkuoju. Spalio pradžioje pamatėme, e, kokia yra situacija Bahreine. Skaitėme apie tai, kad žmonės, kurie dirbo ligonėse, yra areštuojami e, už tai, kad jie gydė sužeistus demonstrantus, o demonstracijos juk buvo e, taikios. Mes turėtume siekti, kad būtų sustabdytas toks elgesys, kad nebūtų persekiojami žmonės, kurie dalyvavo demonstracijose. Reikia reformų, reikia, kad e, žmogaus teisų gynėjai e, būtų, su jais būtų elgiamasi pakankamai gerai. E, Bahreino karalius ir valdžios institucijos patikino mus, kad siekima pagerinti žmogaus teisų būklę ir tikėkime, kad tai ir bus geras pavyzdys. Dėkui dabar ponas Repo vienai minutiai. Dėkuoju. Bahreino žmonės prašo demokratinių reformų ir pagarbos pagrindiniams žmogaus teisėms. E, reikalavimai užtikrinti geresnės gyvenimo sąlygas, žmogaus teisės nėra pernelyg dideli, jie taip pat nekelia grėsmės e, Bahreino vyriausybei užuot sureagavusi į tokius pateisinamus reikalavimus, Bahreino valdžia saugumo pajėgos e, imasi griežtų priemonių prieš demonstruotojus. Negalima pat pateisinti e, ašarinių dujų ar kitų priemonių naudojimo prieš taikius demonstrantus. Reikia užtikrinti humanišką elgesį su jais. Taip pat reikia e, siekti, kad vilienis visuomenės atstovai, žurnalistai, gydytojai būtų apsaugoti. Mes turime paremti piliečių aktyvumą, aktyvizmą ir taip pat pilietinę visuomenę reikia daugiau demokratijos Bahreinė, geresnio dialogo su pilietinė visuomenė, taip pat reikia kurti darbo vietas, ypač jaunimui. Dėkui. Dabar ponas Pozelt. Pone pirmininkė, jau daug metų, 30 metų pažįstu Bahreiną. Ir tiesą sakant, ši šalis žengia tinkamu keliu ir gali jį sugrįžti, nežiūrintis savo sudėtingos geografinės padėties e, šalia Irano. Aišku, e, saugos aparatas ir e, karalius šeima ir už viso tos lypintis Saudė Arabija. Taip, jie, visa, jie vykdė išpolius. Kita vertus, Iranas nuolat kursto šitų e, protestus. Taigi abi šios tendencijos yra pavojingos. Taigi mūsų užduotis yra nebūti vienašariškais, o priešingai tarpininkauti tam, kad Barenas turėtų konstitucinę e, monarchiją, kuri užtikrintų pusiausvyrą tarp sunitų ir šitų, nes kitaip prasidės kraujo praleimas nes, kaip jau minėta, e, po arabų pavasario dabar prasidėjo amžinas įšalas daugelį šalių ir plinta terorizmas, ekstremizmas ir taip toliau. Taigi pasirūpinkime, kad tai neteitų į Bareiną. Dėkuoju ir pabaigai ponė Tein. Pone pirmininkė, noriu pasidžiaugti tuo, kad e, parlamentas svarstomame žmogaus teisų pažeidimų atveju Bareina. E, yra Human Rights Watch parengtas žmogaus teisų pažeidimų sąrašas. Bareina yra parengta atitinkama 66 jungtinių tautų rezoliucija. Šis, šios diskusijos yra labai svarbios, juolab, kad daugelis valstybių narių visiškai nereagavo arba reagavo neryštingai į įvykius Bareina. Ir nekėlė balso. Jeigu mes palyginsime valstybių narių reakciją su pirmais mirties atvejais Sirijoje, tai tikrai tai krenta į akis, kad valstybės narės buvo labai tylios Bareino atžvilgių. Na ir džiugu, kad parlamentas sureagavo ir visiškai E, neturi turėti reikšmės tas faktas, kad Bareinė yra dislokuoti JAF laivai, o ne Rusijos laivai. Taigi e, nematuokime skirtingų mastelių Sirijos ir Bareino. Bareinas yra šalis, kurioje taip pat turi būti užtikrintos žmogaus teisės. Baigėme spontaniškus pasisakymus, yra šeši pasiūlymai dėl rezoliucijos, bet dar kviečiu ponę komisarę. Prašau pasakyti. Ačiū, ponė pirmininkė gerbiami parlamentarai. ES didelio, daug dėmesio skiria padėčiai žmogaus teisų, pagrindinių laisvių padėčiai Bahreinė, ypatingai kai buvo ištirti įvykiai įvykę vasario mėnesį praeitais metais. Pastaraisiais mėnesiais dėja matėme sulaikymų, netinkamo elgesio ir netgi įkalintųjų kankinimų jiems nėra suteikiamos jokios garantijos, yra pribojamos pagrindinės teisės. Pagarba žmogaus teisų standartams turi būti gerinama, taip pat nacionalinis susitaikymo procesas turi vykti kur kas tvariau. ES reakcija į tą neraminančią situaciją buvo nuosekli. Vyriausiai galiotinė Kathy Ashton praeitais metais aštuonis pareiškimus e, paskelbė dėl Bahreino, kur reikalavo, kad vyktų dialogas, būtų užtikrinamos žmogaus teisės. Ji nekarta kėlė tuos klausimus, kalbėdamasi su Bahreino užsienio reikalų ministru, susitiko su pačiu kar karaliumi balandžio mėnesį praeitais metais. Užsienio reikalų taryba taip pat e, savo kovo mėnesio, balandžio mėnesio ir gegužės mėnesio išvadose pakartojo tuos pačius dalykus. ES delegacija Riete, kuri akredituota Bahreinui, reguliariai kalbasi su Bahreino valdžios institucijomis. ES sveikina karaliaus sprendimą priimtą birželio mėnesį įkurti nepriklausomą tyrimų komisiją, kad būtų visiškai išsiaiškinti žmogaus teisų pažeidinėjimai neramumų metu. Bahreino vyriausybė dabar įgyvendina ataskaitos rekomendacijas, komisijas paskelbė lakryčio mėnesį. ES išreiškė norą teikti konkrečią paramą Bahreino vyriausybei šiuose sunkiuose darbuose, teikiant paramą ir ekspertinės žinias. Būtų labai svarbu įgyvendinti tas rekomendacijas visapusiškai. Taip pat labai svarbu vesti dialogą tarp valdžios institucijų ir opozicijos. Na, opozicijos grupės turi suvaidinti savo vaidmenį tam, kad tas dialogas įvyktų. Nes jeigu jo nebus, tuomet ilgalaikis nacionalinis susitaikymas nebus įmanomas. Galiausiai vilėmės, kad nuosprendis tų nacionalinių saugumo teismų nuosprendžiai 20, 20 medikų ir žmogaus teisų kovotojų bus atšaukti. Visi tie asmenys privalo pereiti naują teismą civiliuose teismuose su visomis garantijomis, kurios yra susijusios su Bahreino vidaus įstatymais ir tarptautinėmis konvencijomis. Merci, Dėkuoju, ponė komisarė. E, aš jau jums anksčiau pasakiau, kad šeši pasiūlymai dėl rezoliucijų sugauti. Pone Gomeš, dėl darbo tvarkos. E, pirmininkė, aš e, norėčiau parlamentui suteikti tam tikros informacijos prieš balsuojant. E, E, naujienų agentūros praneša, kad Etijopija ir Itrejoje surengė išpolį, e, žuvo nemažai žmonių, du Vokietijos piliečiai pagrobti. E, šios dvi šalys dešimtajam dešimtmetyje kariavo, vyko krūvinas karas. Aš norėjau priminti apie tai, ES labai remia vieną iš šių šalių Etijopiją, bet nedaroma tai, kas turi būti padaryta. Mes nereikalavome, kad abi šalis laikytųsi sieno susitarimo, dėl kuris buvo pasirašytas prieš porą metų ir tai yra palanku Etijopijai. Norėčiau jūsų paprašyti, e, kitą savaitę ponia Ašten turi atvykti į užsienio reikalų komitetą, e, norėčiau paprašyti, kad ji parengtų e, pareiškimą apie tai, kas vyksta šių dviejų šalių santykiuose. Dėkoju, mes perduosime šią informaciją, ponas Pozelt. Pone pirmininkė, ką tik sužinojau, kad per kitą plenarinę sesiją, kuri prasidės dėl e, santykių bažnyčios Velykų antradienį, Taigi dabar yra nuspręsta pirmininkus eigoje iš darbo atvarkės išbraukti skubos klausimus. Man atrodo, tai yra labai netinkamas sprendimas, nes per keturias savaitės iki balandžio mėnesio atsiras tikrai labai skubių klausimų. Taigi noriu protestuoti prieš šį sprendimą, kuris pažeidžia mūsų pačių parlamento darbo taisyklės. Raginu ir kolegas iš kitų frakcijų um, pasisakyti už tai, kad būtų peržiūrėtas šis sprendimas. E, e, sprendimai priimti, susitikimai prasidės antradienį per kitą sesiją, bet pirmininkų suiga galbūt e, turėtume kreipti šį klausimą ir mes jį perdosime pirmininkų suėgai. Dabar jau trečią kartą kartuoju, kad gavau šešis pasiūlymus dėl rezoliucijos šiuo klausimu. Ir